Labas vakaras ir sveiki atvykę į Europos parlamento posėdžių salę, kuri virto diskusijų studija. Kampanija pasibaigė. Rinkėjai balsavo, įvyko demokratinės procesas. Daugiau nei 130 televizijos ir radio kanalų yra prisijungę prie šios spaudos konferencijos kurios metu mes kalbėsime apie rinkimų rezultatus ir apie naujo Europos parlamento sudėtį. Berlin, iš Berlyno prie mūsų prisijungs ponas Piotrink. Čia Briuselėje studijoje mes kalbėsime su Josefu Dauliu. Iš Berlyno taip pat mus kreipsis ponas Šulcas. Daniel Kohn-Bendit kreipsis į mus iš Paryžiaus. Ir iš Paryžiaus taip pat į mus kreipsis Francis Wurz. Netrukus žurnalistai, kurie yra šioje studijoje, galės pateikti savo klausimus politikams, kurie komentuos rinkimų rezultatus. Ir dabar aš norėčiau suteikti žodį ką? Žaniui Midu, Europos parlamento atstovui spaudai. Labas vakaras, labas vakaras visiems. Prieš pradėdamas kalbėti apie rinkimų rezultatus, norėčiau pateikti Jums rinkėjų aktyvumo skaičius. Skaičiuodami aktyvumo uh, skaičius ir balsavimo rezultatus mes e, atsižvelgime į preliminarius duomenis ir taip pat į TNS instituto naudojamą balsų skaičiavimo metodiką. Šie skaičiai netrukus turėtų pasirodyti ekrane. Donc euh, voilà, c'est un taux de participation de 40. Tai štai 43 procentai 39 šimtosios. Tai reiškia, kad rinkėjų aktyvumas yra viena šimtaja procento mažesnis nei aktyvumas 2004 metais. O dabar pamatysime, kiek vietų gaus rinkimuose dalyvavusios partijos. Tai nėra galutiniai rezultatai. Jūs pamatysite tiesiog, kiek vietų galėtų gauti kiekviena partija. Galutinius rezultatus turėtume sužinoti apie vidurnaktį. Taigi, pirmiausia, Europos liaudės partijos ir Europos demokratų frakcija gaus nuo 263 iki 273 vietų, socialistai nuo 155 iki 165 vietų, liberaldemokratai tarp 78 iki 84 vietų, žalieji tarp 52 iki 56 grupių GUE frakcija tarp 33 ir 37 vietų. Sąjungos už tautų Europą frakcija nuo 33 iki 37 vietų, nepriklausomybės ir demokratijos frakcija nuo 15 iki 19 vietų. O kitos partijos pasidalys nuo 83 iki 89 kitų vietų. Tai štai tokie preliminarūs rinkimų rezultatai. Markai. Dėkoju. Aš norėčiau taip pat Jums paminėti, kad prie mūsų prisijungė taip pat ir Graham Watson, Liberaldemokratų alijanso už Europą frakcijos pirmininkas. Bet pirmiausia, norėčiau kreiptis į Berliną, į Hansą Getringą Piotringą. Kaip Jūs galėtumėt pakomentuoti rinkimų rezultatus ir naujo Europos parlamento sudėtį? Mal allen Bürgerinnen und Bürgern sehr Pirmiausia, norėčiau pasakyti visiems Europos piliečiams, kad esu jiems labai dėkingas už tai, kad dalyvavo Europos parlamento rinkimuose. Ačiū jiems. Žinome, kad kai kalbame apie rinkėjų aktyvumą, rezultatai galėtų būti dar geresni, turėsime galvoti, kaip ateityje jų ir pasiekti, turėsime geriau bendradarbiauti su savo politinėmis partijomis, žiniasklaida, siekdami geresnių rezultatų. Na, o aš džiaugiuosi, kad proeuropietiškos Europos partijos, tame tarpe ir liaudės partija, socialistai, liberalai, žalieji, sugebėjo gauti solidžią proeuropietišką daugumą tie iš mūsų, kurie pasisako už Europą ir toliau dirbsime, vesdami Europą į šviesesnę ateitį. Na, o partijoms, kurios ne europietiškai nusiteikusios, norėčiau pasakyti, kad mes ketiname ir su jomis bendradarbiauti sąžiningai ir objektyviai. Na, o Bruselėje mūsų pašnekovas ponas uh, Joseph Dole, Europos Liaudės partijos demokratų frakcijos vadovas. Na, mūsų frakcijai šis vakaras yra labai geras, sėkmingas. Dėkoju visiems, kurie už mus balsavo. Dėkoju visiems, kurie dirbo mūsų partijos labui įvairiose srityse. Na, bet visų pirma, ačiū rinkėjams. Jeigu pažvelgsime į statistiką, tai žinoma, į ją žiūrėdamas aš galiu tik išreikšti savo pasitenkinimą. Matome, kad socialistai šį vakarą šiek tiek pralaimėjo. Na, dabar grįžtame į Berlyną. Suteiksime Martinui Šulcai, socialistų frakcijos vadovui, galimybę sureaguoti į tai, ką pasakė ponas Dol. Pana Šulcai, ar gerai mane girdite? Taip, galiu jūs girdėti gerai. Ką pasakytumėte apie kol kas turimus rezultatus, apie tai, kas kol kas yra įvykę? Na, be jokios abejonės, Europos socialdemokratija šis vakaras yra liūdnas. Aš esu labai nusivylęs. Tikėjomės geresnių rezultatų Kai kuriuose valstybėse narėse mums reikalai susiklostė palankiai, bet daugumoje nelabai gerai. Mes socialistų frakcijoje patyrėme ryškių pralaimėjimų kai kuriuose valstybėse narėse. Taigi, e, mums šis vakaras liūdnokas. būčiau norėjęs e, ir būčiau pasirengęs komentuoti geresnius rezultatus, bet e, mūsų diskusijų temos, e, tokios kaip socialinė Europa, vis tiek išlieka reikalingesnės daugiau negu bet kada. Mums reikia daugiau bendarbiauti, kovojant su klimato kaita, mums reikia pažaboti rinkos jėgas Na, o dabar bandysime tai daryti truputėlį prastesnio pagrindo, e, pagrindų pasiremdami negu iki šiol. Tačiau aš manau, kad vis tiek, bedardabiaudami su kitais, galėsime dirbti pakankamai sėkmingai. Na, šį kartą Grahamo Watsono, liberalų frakcijos vadovo, aš nepamiršiu, sako vedantysis, žodis jums. Na, žvelgiant į rezultatus, atrodo, kad e, liberalų ir demokratų frakcija sugrįž į naująjį parlamentą maždaug tokios paties sudėties, e, e, kaip ir aname parlamente, taigi būsime tarsi viduryje tarp kairės ir dešinės ir šia prasme ir toliau stengsimės būti solidi, proeuropietiška jėga politinių jėgų spektre. Džiaugiuosi, kad liberalai demokratai visoje ES pasirodė solidžiai. Vedantysis, apskritai kalbant, reikėjo aktyvumas sumenkėjo ir ne viena frakcija nesugebėjo jų aktyvizuoti. Na, aš turiu pasakyti, kad mano pačio šalyje rinkėjų aktyvumas visada aukščiausias, kai žmonės yra labai nusivylę arba pikti. Galų gale balsavimas yra jų teisė, jie patys pasirinka, kada tai daryti. Bet dėl menko aktyvumo, aš manau, e, yra kelios priežastys. Aš manau, kad Europos komisarai turėtų būti skiriami Europos parlamento. Uh, Aš manyčiau, kad dalis Europos parlamentaro turėtų būti renkama e, visos Europos e, masto sąrašuose ir aš manau, kad mes turėtume turėti Europos lygio transliuotoją, transliuojantį į visas šalis. Kol kas nėra tarp mūsų pono konvendito, bet dabar aš kreipsiuosi į poną Francis Wurtz Gal jūs galėtumėte vertinti įvykius šio vakaro iš Paryžiaus? Labas vakaras. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad kai kurie rinkėjai pasirinko neteiti balsuoti, tai turėtų būti susirūpinimą keliantis dalykas mums visiems, nes tai rodo, kad labai daug piliečių nepasitikė mumis. O tarptų, kurie atėjo balsuoti, žmonės e, pasirinko balsuoti už dešiniuosius, bet kai kas balsavo ir už kraštutinius dešiniuosius, už e, ksenofobiškas partijas, tai taip pat turėtų kelti susirūpinimą. Aš, galvodamas apie savo politinę šeimą, suvienytosius kairiuosius Europoje, galiu pasakyti, kad mūsų turimų vietų skaičius galbūt sumažės šiek tiek, bet kai kuriuose šalyse jis išliks stabilus, pavyzdžiui, Vokietijoje, Prancūzijoje, Kipre, Graikijoje, Portugalijoje. Ir dar kai kuriuose kitose šalyse mums pavyko laimėti daugiau balsų negu anksčiau. Dar šiek tiek yra klausimų dėl Italijos, bet kalbant apskritai, manau, jog turėtume sugebėti išlaikyti savo palyginti neblogą svorį Europos parlamente. Tačiau reikia galvoti ir apie darbą. Galbūt ne visiškai ta dvasia, apie kurią kalbėjo ponas Petringas, aš jį labai gerbiu, bet ne visiškai jam pritariu dėl to europiečių ir euroskeptikų pasidalymo. Aš esu už Europą, bet, pavyzdžiui, dabar turiu daug ką kritiško pasakyti apie tai, kas vyksta ir ponas Petringas tą gerai žino. Uh, Taigi, man atrodo, kad mes turėtume Europos parlamente į šiuos klausimus pasižiūrėti ir visos politinės jėgos turi apie tai pagalvoti, nes niekam ypatingai gerai nesisekė. Ačiū, Francis. Words. Ir ką tik sužinojau, kad ponas Kondeditas prie mūsų prisijungs per ke, prie, po keletą minučių. Uh, Atrodo, kad žurnalistai visoje Europoje seka Europos parlamento rinkimus ir jų čia yra daug salėje, o dabar Žan Midu uh, leis jiems e, pateikti klausimus. Taigi, kas norite klausti, pakelkite rankas ir kai bus suteiktas jums žodis, galite klausti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą. Prašome jūsų taip pat prisistatyti ir pasakyti, kam adresuojate savo klausimą, ar, pavyzdžiui, parlamento pirmininkui, ar e, kurios nors frakcijos pirmininkui. Taigi, kas pirmasis norėtų pateikti klausimą? Taigi, kas pateiks pirmąjį klausimą? Je suis désolé, mais on ne voit personne. On ent... o, apmaudu, tačiau niekas atrodo nenori šiuo metu nieko paklausti. Beje, kažkas vis tik tai pateiks klausimą. Aš norėčiau pateikti klausimą ponui Dauliui. Italijoje daug kalbama dėl e, parlamento pirmininko e, skirimo. Vienas iš Italijos kandidatų yra Mario Mauro. Ką Jūs galvojate apie tai? Dėl parlamento pirmininko mes e, Liepos 14 balsuosime dėl kandidatūros. Šį vakarą galiu pasakyti, kad turime EPP du kandidatus, poną Buzeką ir poną Mario Mauro. Mes su ponu Buzeku ir Mario Mauro esame nusprendę po Europos rinkimų apsvarstyti šį klausimą giliau. Taigi rytoj pradėsime diskusijas ir pažiūrėsime, ar rasime sprendimą. Jeigu ne, tai demokratiniu būdu bus priimtas sprendimas. Demokratija galiausiai turi nugalėti. Bet diskusijos dėl kandidatūros prasidės rytoj. Ačiū, kas pateiks kitą klausimą. Prašom palaukti mikrofono. E, Simon Taylor, European Voice. Klausimas ponui Šulcui. Kodėl jūs manote, kad socialistams taip nepasisekė? Jūs tikėjotės gauti apie 200 vietų, bet skaičiai yra nuvilintis. Ir kodėl Jūs galvojate, kad taip atsitiko? Ir ar negalvojate, kad šiaip jau socialistų frakcija turėjo e, išlošti dėl to, kad dabar išgyvename finansų ir ekonominę krizę, jie turėjo geriau dėl to sektis? Mes pamatėme, kad įvairiose ES valstybės narėse balsavimas buvo skirtingas. Pirmiausia, rinkėjai balsavo galvodami apie vietos vidaus politiką. Socialistų frakcijai nepasisekė dėl to, kad daugelis e, partijų valstybėse narėse pasirodė blogai. Ta galiu pasakyti apie savo šalies socialistus. Mes dabar turime labai tyčiai per ateinančias dienas išanalizuoti, kokia yra padėtis kiekvienoje atskiroje šalyje ir pabandyti pasižiūrėti, kaip susidarė tokie rezultatai. Kaip sakiau, mes labai atidžiai viską išnagrinėsime, pažiūrėsime, kas įvyko Junktinėje karalystėje, Vokietijoje, Prancūzijoje. Ir galvojant apie kiekvieną atskirą šalį, reikia prisiminti, kad kiekvienoje šalyje yra svarbus kažkokie konkretūs klausimai kurie nėra visiškai ir visuomet susiję su europiniais dalykais, bet e, mums šis vakaras labai sunkus, liūdnas ir tai viskas, ką galiu Jums pasakyti. Toliau kitas klausimas. Prašom. Aš esu iš CDF televizijos. Pone Vatsonai, ar jūs kartu su socialistais bandysite e, užkirsti kelią ponui Baroso būti dar kartą išrinktam į komisijos pirmininko postą? Aš jūsų nematau bet noriu paaiškinti, ką mes bandysime dabar daryti. Pirmiausia, pasižiūrėsime į frakcijos sudėti, o tik po to priimsime sprendimus. Mes norime kalbėti su visomis kitomis frakcijomis apie galimą politinį bendradarbiavimą per ateinančią parlamento kadenciją. Mes nenorime, kad vyktų technokratinis bendradarbiavimas tarp frakcijų. Europa ir Europos piliečiai mums parodė, ką galvoja. Jie balsavo už konkrečią naujo parlamento sudėtį. Dėl tos priežasties mes turime atsižvelgti į rinkimų rezultatus ir pabandyti sudaryti ideologinę koaliciją parlamente. Aš pats tikrai ir tikiuosi, kad kolegos mano pavyzdžių paseks, padarys, sieksime, kad taip įvyktų ir manau, kad kolegos tikrai man pritars. Ačiū, dabar kitas klausimas. Prašom atsistoti, nes mes jūsų nematome. Aš esu iš Švedijos televizijos. Klausimas visiems frakcijų vadovams. Koks gali būti e, žemiausias rinkėjų aktyvumas Galbūt reikia galvoti, kad nacionalinių parlamentų nariai kažkada rinks Europos parlamento narius. Dabar e, kreipiuosi į poną Pioteringą, kuris yra Berlyne. Ponės Pioteringą, ir norėtumėte atsakyti šį klausimą. Aš nelabai gerai jūs girdėjau, galbūt galite pakartoti savo klausimą. Taigi, pabandysiu vokiškai. Aš esu ponas Fredriksonas iš Švedijos televizijos. Koks turi būti mažiausias rinkėjų aktyvumas, kad grįžtume prie ankstesnės sistemos, kai nacionaliniai parlamentai rinkdavo narius į Europos parlamentą? E, turiu atsakyti, e, pasakyti, kad aš ne visiškai suvokiu to klausimo. Aišku, mes turime kažką daryti, kad e, rinkėjų aktyvumą padidinti, bet pradėti galvoti, kad nacionaliniai parlamentai rinktų Europos parlamento narius, iš tikrųjų labai keistas būtų. Aš jau pradžioje pasakiau, jog apgailestauju dėl žemo rinkėjo aktyvumo ir pasakiau, kad e, frakcijos nariai ir taip žiniasklaida, taip pat ponas, kuris patekė klausimą, turi pagalvoti, kaip mes galime padidinti žmonių informuotumą apie Europos parlamentą, ne tik tai per parlamento rinkimų kampaniją, bet ir per visą laiką, kai parlamentas dirba. Aš tikiuosi, kad mes čia galime pasiekti geresnių rezultatų. Norėčiau dar paminėti tai, kas mane labai sujautino per uh, praėjusias savaitės. Jeigu pažįsime į e, rinkimus JAV, jeigu ten būtų rinkami tik atstovų rūmai, turime prisiminti, kad tre, trešdalis senatorių per pastarusius metus buvo išrinkti balsuojant mažiau kaip vienam trešdaliu rinkėjų. Nesakau, kad tai yra labai geras dalykas, bet jisai labai įdomus. Ir manau, kad mes visi, įskaitant žurnalistus, turime pagalvoti, kaip plačiau nušviesti Europos parlamento veiklą, nes Europos parlamentas yra svarbus, yra įtakingas ir mes turime dirbti, kad perteiktume žinę, žinę apie Europos parlamentą ir tikiuosi, kad 14 metais bus geresni rezultatai. Ponas Daulis. Aš noriu pakartoti tą patį, ką pasakė ką tik parlamento pirmininkas. Ir mes turime iš tikrųjų dirbti glaudžiau su nacionaliniais parlamentais. Per pastarosius dviejus su pusę metų mūsų frakcija labai daug dirbo su savo kolegomis nacionaliniuose parlamentuose. Mes e, dar galime patobulinti šiuos ryčius. Ir ką aš pastebėjau? Nacionalinių parlamentų atstovai ne visuomet taip pat gerai suvokia, kokie klausimai yra aktualūs Briuselėje. Bet jie turi prisiminti, kad ministrai dirba e, Briuselėje, o paskui jie grįžta į parlamentų komitetus svarstyti tinkamų klausimų. Pone Šulcai, jūs Berlyne, ar norėtumėte sureaguoti šį klausimą? Europos parlamento pirmininkas mano galva pasakė viską, ką galima buvo pasakyti. Dar vieną mintį norėčiau išsakyti. Iš tikrųjų reikėtų išnagrinėti, kodėl rinkėjai neteina prie balsadėžių. Tačiau man atrodytų, kad taip yra dėl to, kad jiems atrodo, kad nėra jokio ryšio tarp jų balso ir Europos institucijų, kurių sudėti jie turėtų uh, nustatyti sudėties. Ji iš tikrųjų negali įtakoti Europos komisijos sudėties ir jei mes tą pakeistumėme, tuomet rinkėjų tikiuosi ateitų daugiau. Ir kaip aš minėjau, mes turėtumėme turėti europinius sąrašus ir rinkti dalį parlamentarų pagal šios sąrašus. Ir Be to turėtumėme teisę e, rinkti komisijos narius iš parlamento narių. Dėkoju. Dabar ponas Vurts iš Paryžiaus. Dėkoju. Manau, kad visi parlamentarai, kurie dalyvavo, dalyvavo rinkimuose, bendravo su rinkėjais, Ir manęs asmeniškai niekas ne, neklausė, kaip mes rinksime Europos parlamento pirmininką. Jiems svarbu buvo užtikrinti, kad, renk, kad Europos komisija renkant bus atsižvelgta į parlamento daugumos nuomonę. Mes turime daugybę aktualių klausimų. Be to yra nemažai klausimų, nuo kurių rinkėjai yra pavargę. Pažvelkite į Prancūziją. Prieš ketverius metus Prancūzijoje dirbo daugumos vyriausybė. Ir žmonėms nepatiko jų darbas ir dabar dabartinis Prancūzijos uh, prezidentas Nikolė Sarkozy pakeitė prancūzų nuomonę ir dabar nacionalinis e, prancūzijos parlamentas ratifikavo Lisabono sutartį. Anksčiau prancūzai e, buvo ją atmetę ne dėl to, kad jie yra euroskeptikai. Tiesiog jie buvo nepatenkinti savo vyriausybę. Dėkuoju ponui Vursui. Ar dar bus klausimų? Tai prašau. radijos stotis Euronet. Ir savo klausimą aš norėčiau adresuoti Europos parlamento pirmininkui ir frakcijų vadovams. Aš norėčiau paklausti apie Lisabonos sutartį. Ponas Vurs apie tai kalbėjo. Ar Europos parlamentas stengsis spausti valstybės narės, kad jos ratifikuotų Lisabonos sutartį? Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už šį klausimą. Ir iš karto norėčiau pasakyti, kad mes e, šią spaudos konferenciją skirsime tik 35 minutės. Po to aš turėsiu išeiti ir todėl aš turėčiau atsiprašyti iš anksto už trumpą atsakymą. Lisabono sutartis. Lisabono sutartis ir jos pirmtakė Europos konstitucija buvo rengiam, e, rengiamos beveik dešimt metų. Lisabonos sutartis supaprastins ES veiklą, padarys ES demokratiškesnę ir skaidresnę. Ir aš darysiu viską tam, kad ši sutartis įsigaliotų, kadangi aš e, esu įsitikinęs, kad mums reikės stiprios ir, stiprios ir demokratiškos Europos. Dėkoju. Be abejo, mes darysime viską, kad kuo skubiau įsigaliotų Lisabonos sutartis. Bet mes žinome, kad Airijoje dar turės įvykti referendumas ir kai, kurio, kai kurios šalis dar turės šią sutartį ratifikuoti. Ir tik tuomet galima bus pradėti kalbėti apie e, didesnius Europos parlamento įgaliojimus. Rinkimų kampanijos metu e, manęs dažnai teiravosi, kokie yra parlamento įgaliojimai. Aš be abejo savo kalbą atsakymuose minėjau Lisabono sutartį. Mes labai gerai dirbome. Ir mums reikia Europos. Ir aš manau, kad neteisinga yra balsuoti prieš Europą. Mes matome dabar, kad žmonės pritarė mūsų darbo tvarkiai, mūsų programai ir mes galėsime toliau dirbti dar penkerius metus. Be abejo, problemų dar turime ir turėsime pateikti pasiūlymų, kaip galima būtų spręsti dabartinę krizę, nuo kurios kenčia beveik 500 milijonai vartotojų. Visiškai teisingai jau buvo kalbėta, kad, kad e, kai kurie žmonės atsidūrė beviltiškoje situacijoje ir mes turėsime daryti viską, kad e, padėtumėm šiems žmonėms. Dėkoju ponui Doliui. Kai kurie mūsų svečiai turės e, palikti mus netrukus. Ir dabar norėčiau suteikti galimybę ponui Šulcui, Vatsonui ir Vurcui atsakyti į pateiktą klausimą. Pone Šulcai. Aš tikiuosi, kad Lisabonos sutartis įsigalios kuo sku, e, skubiau, nes mums jos labai reikia. Uždavinius, kuriuos turėsime spręsti, bus spręsti kur kas paprasčiau, jei mes turėsime Lisabonos sutartį. Nes Niso sutartis jau yra pasenusi. Norėčiau pasinaudodamas progą, atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką, kuris labai mane neramina šį vakarą. Tai yra tai, kad Europos parlamentas, kuris yra viena įtakingiausių tarptautinės e, parlamentinės demokratijos institucijų, institucija, kuri formuluoja teisės aktus, kurie įtakoja 27 valstybių narių piliečių gyvenimą, turės galimybę tarti lemiamą žodį 80 įvairiausių sričių. Tai reiškia, kad Europos parlamentas pasidarys dar stipresnis nei kada nors iki šiol. keistas paradoksas, parlamento galios yra plečiamos, tačiau rinkėjų aktyvumas mažėja. Ir manau, kad rinkimų rezultatai iš tikrųjų neturi nieko bendra su Europos politika. Junktinė karalystė, Vengrija yra akivaizdus to pavyzdžiai. Jei ši tendencija ir toliau tęsis, tuomet mes turėsime kalbėti apie legitimumo krizę. Žurnalistas iš Švedijos pateikė labai įdomų klausimą ir ponas Patringas visiškai teisingai jį atsakė. Tačiau tas klausimas parodė, kad Europoje vis dažniau kalbama apie renacionalizaciją. Turime išsamei svarstyti legitimumo klausimą ir turime susijęti šį klausimą su rinkėjų aktyvumu, aktyvumu per rinkimus. Na, aš esu tik tai Europos parlamento narys ir mano d, jėgos yra gan ribotos, tačiau padarysiu viską tam, kad pasiektų šius tikslus. Ponas Vatsonas, aš manau, kad iš tikrųjų Europai geriau sektųsi dirbti, jeigu Lisabono sutartis būtų įsigaliojusi. Tačiau liet... Europos piliečiams e, sutartys nelabai rūpi, jiems svarbu, kad Europa veiktų. Jeigu pažvelgsite, tai matome, kad Europos solidarumas pereitų metų rūpjūčio mėnesį buvo mobilizuotas, kad apgintų Gruziją nuo Rusijos e, agresijos. E, spalio mėnesį mes mobilizavomės kovodami su bankų krize. Vėliau kovodami su klimato kaita. Būtent už tai žmonės balsuoja, o ne tiek už uh, sutarčių suteikiamas galės. Ponas Virtsas. Aš manau, kad šiek tiek nesusikalbame. Kai kalbame apie Europos sutartis, tame tarpe apie Lisabonos sutartį, iš vienos pusės e, kalbame apie tam tikras institucinės priemonės, Ir čia netiek kalba apie Europos parlamento galių padidinimą. Reikalas tas, kad yra ir kita e, sutarčių pusė. Ekonominis, socialinis modelis ten įrašytas yra liberalus, neoliberalus. Man yra tekę skaityti pono Junkerio eurozonos grupės lyderio nuomonę apie tai, kad reikia didelės diskusijos apie Europos ekonominį ir socialinį modelį. Čia ir kyla klausimas. Negalima sakyti, kad reikia Lisaboną sutartį privalu e, kuo greičiau ratifikuoti. Mums reikia diskusijos apie tai, ką duoda dabartinė sutartis, lygnant su Lisabonos, kai kalbama apie kasdienį Europos piliečių duoną. Aš pats esu pro-europietis, nepaisant to, ką sako ponas Dolis. Bet aš nebijau diskusijos, regis kai kas jos bijosi. Pagalvokime, kaip tai, kas siūloma, atitinka daugumos europiečių lūkesčius. Mes e, taip pat turime būti pasirengę pripažinti ir priimti pokyčius, jeigu jie yra Europos piliečių labai. Ar norėtų Europos parlamento pirmininkas Hansas Piotringas sureaguoti prieš baigiant pres konferenciją? Taip. Leiskite man dar kartą padėkoti visiems piliečiams, kurie atėjo ir balsavo rinkimuose. Europos parlamente, kaip jau ir minėjau, egzistuoja didelė proeuropietiškai nusiteikusi parlamentarų dauguma. Mes bai, e, bandysime sukurti, suformuoti tam tikrą e, proeuropinį demosą. Dirbsime su visomis demokratinėmis partijomis, ieškosime su jomis sutarimo. O žiniasklaidos noriu paprašyti, kad uh, ji europiniam lygmenį suteiktų tiek pat dėmesio, kiek suteikia kitiems. Dėkoju. E, pirmininko Peteringo pasisakymas baigia mūsų transliaciją iš Europos parlamento didžiosios posėdžių salės. Ir baigiant dar kartą priminsiu jums, kaip susiklosto frakcijų padėtis Europos parlamente. GUNGL frakcija 33 iki 37 vietų, socialistai nuo 155 iki 165, žalieji nuo 52 iki 56, ALDE frakcija nuo 78 iki 84, EPP frakcija 263 iki 273 vietų, UN frakcija 33 iki 37 vietų, Indodem nuo 15 iki 19, ir kitiems atitenka nuo 83 iki 89 vietų. Regis, pirmoji parlamento sesija bus labai įdomi. Man belieka padėkoti Europos parlamento lyderiams e, Bruselėje, Berlyne, Paryžiuje. Dėkoju taip pat ir mūsų technikams, kurie padarė, kad ši transliacija būtų įmanoma. Labos nakties.